Gerbama pirmininkė, komisijos nari kolegos, iš tiesų didžiuojasi galėdamas pristatyti um, naują programą numatytą vaisių, daržovių, pieno tiekimai mokykloms um, parengtas pranešimas, uh, tai yra intensyvaus bendradarbiavimo su šerniais pranešėjais rezultatas. Ačiū panai Nikusonui, panai Bonai Europoje, programai Sul, edukacija uh, už. Uh, bendradarbiavimą. Taip pat ačiū komisijos komandai nuveikusiai puikų darbą, vadovavo panas Jaskutė, taip pat norėčiau padėkoti e, pano Frančmito vadovaujančiam pirmininkavimui pirmininkausiam Luksemburgui. Kalbėjome apie tai, kaip svarbi vaikų sveikata, kaip svarbu formuoti mytybos įpročius iš ankstyvo amžiaus ir kalbant apie antrąjį ramstą, svarbu užtikrinti, kad valstybės narės dalyvaujančios programai privalomai e, tiektų vaisius daržovės ir pieną švietimo įstaigoms, e, o kur tai savanoriška programa, tai valstybės narės galės išplėsti e, sąrašą laikantis griežtų sąlygų, nes pavyzdžiui draudžiami saldikliai arba skonio stirplikliai. Ir norėčiau priminti, kad vienas pagrindinių programos tikslų yra kovoti su vaikų nutukimu, formuoti gerus mytybos įvaizdžius ir e, tikslas yra šviesti vaikus apie, apie žemės ūkį, apie e, gerus veikos mytybos įpročius iš ankstyvo amžiaus ir mokyklos čia atlieka labai svarbu vaidmenį, nes būtent ten vaikai yra e, ruošiami gyvenimui, ugdomi sveikos mytybos įpročiai, tai taip pat prisidės prie regionės maisto gamybos, užtikrinti užtikrinant trumpas maisto grindinės, rems smulkius ūkininkus, taip pat e, bus skatinamas sezoninių e, produktų vartojimas. Ir E, taryba e, pageidavo 144 e, straipsnio ir tuomet mes būtumėm negalėję dalyvauti ir iš tiesų mums pavyko dabar pasiekti to, kad Europos parlamentas dalyvaus primant sprendimus ir su visais šešėliniais pranešiais iš tiesų mes, mes pasiekėm to, kad parlamentas atliktų svarbu vaidmenį. Numatytas e, biudžetas dabar yra 100 milijonų pienų, ne 20 milijonų ir e, tai bus e, skiriama valstybėms kurios dalyvauja ir e, bus nubaustos tos, e, galima sakyti, valstybės narės, kurios neturi istorinių domių kaip Kroatija, pavyzdžiui, ir 5 e, procentai papildomai numatyti nutolusiam regionam, kai kurios valstybės narės pagėdavo 50 procentų ir tai iš tiesų būtų netikslinga, kadangi ankstesnė programa buvo sunaikinta naujos programos vardan. Ir mums pavyko pasiekti, kad 23 metai būtų tie metai, kai komisija turės atlikti analizę perkelimų. Ir iš tiesų siekiame, kad valstybėm narėm tektų teisinga dalis. Yra taikomi atitinkami kriterijai, tai yra valstybės išsivystimo lygis ir tiek, kiek yra vaikų. Tose šalise, kalbant apie pieną, tai yra istorinis programos panaudojamas, kaip jau minėjau, nes aišku yra valstybių, kur nėra nėra istorinių referencinių laikotarpių, jie trumpesni yra ir akivaizdu, kad pažanga buvo pasiekta e, parlamento, kad e, kuo daugiau vaikų ir mokyklų galėtų pasitarnauti šitą programą, todėl norėčiau rekomenduoti kolegom paremti e, šitą pranešimą, nes iš tiesų bus ugdomi e, vaikai, kaip patinkamai e, maitintis ir taip pat bus remiamas mūsų žemės ūkis. Ačiū. Mišelį Tarabelai, dabar žodis komisijos nariui Hoganui. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems, ypač ponui terapijai, šešėliniam pranešimui, už tai, kiek daug pastangų buvo įdėta iš to pranešimo sėkmingą parengimą. Esu tikras, kad ir šešėliniai pranešiai, ir ponas Taramela sutiks, kad procesas sudėtingas, daug iššūkių, nes klausimai jautrus, tai pavyzdžiui pasiūlymo teisinės pagrindas, taip pat ir perkelimai paskirstimas e, tarp pieno ir daržovių, vyko intensyvės diskusijos ir galų gale pasiektas subalansuotas sutarimas. Ir e, žinoma, taip pat e, reikia padėkoti tarp, tarp kitų ir parlamentui. Ir pažangos buvo galima pasiekti tik tai dėl to, kad visos pusės buvo lankščios ir konstruktyvios. Ir programa galės toliau egzistuoti ir ačiū parlamentui, kad prisidėjo prie programos ateities. Parlamentas sustiprino sveikatos aspektų šitoje programoje, užtikrinant prioritetą šviežiem produktams. Taip pat parlamentas laikėsi tvirtos pozicijos dėl programos tikslų. Tai yra, kad vaikai pradėtų vertinti produktus, kuriuose nėra skonio stirpiklių. Ir rytoj pritarę šitam pranešimui jūs patvirtinsit tinsite 200 milijonų eurų vaikams, žemės ūkiui, sveikų mytybos įgūdžių formavimui. Numatytas fiksuotas biudžetas pusantro milijardo eurų. Iš tiesų mūsų ūkininkai yra sudėtingoje padėtyje, ypač pieno sektoriuje. Ir didesnis biudžetas pieno sektoriuje iš tiesų padidins paklausą ir padės sugdyti sveikos mytybos E, įpročius ateityje. Ir gerbiama pirmininkė, e, laukiu sėkmingos baigties šito proceso. Ačiū. Ačiū. E, dabar frakcijų vardu pirmasis kalbėtas ponas Desas. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami e, kolegos, dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie to, kad Europo, visoje ES bus siūloma patobulinta e, pieno ir vaisių bei daržovių teikimo, tiekimo programa mokyklose. E, ir manau, kad dabar mes turime sprendimą, e, kuris turėtų tenkinti visus E, e, tai reiškia, kad visos programos turėtų būti Europos e, Sąjungos valstybės narėse įgyvendinamos žymiai greičiau. Ir dabar mes turėsime galimybę atitinkamą lėšų kiekį perkelti iš vienos programos į kitą. Tai taip pat yra teigiamas dalykas, taip pat džiugu, kad parlamentui pavyko pasiekti, kad pieno programa bus E, padidinta 20 e, e, milijonų eurų ir kad abiems šioms programoms bus skirta apie 250 milijonų eurų. Ir aš tikiuosi, kad šitos programos bus išlaikytos valstybėse narėse ir atsižvelgiant į ypatingą Kroatijos situaciją ir nu, nutolusius regionus e, bus atitinkamai taip pat taikomos programos. Aš e, džiaugiuosi, kad mūsų vaikai jau mokyklose bus pratinami prie puikių e, mūsų produktų. Ir taip pat yra labai svarbu, kad e, vaikai išmoktų, kad e, e, pienas gaunamas ne iš violetinių karvučių, kurios yra ant šokolado, bet kad tos karvės būna visai kitų spalvų. E, dėkoju, ponė Des. Dabar ponas De Castro. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums, ponė komisarė, gerbiami kolegos, vaisių ir daržovių bei pieno tiekimo e, programos mokyklose yra vienas svarbiausių pedagoginių akcijų Europos Sąjungoje. E, akcijų skirtų e, jaunimui. Yra labai svarbu, kad e, vaikai būtų supažinami su mūsų produktais, vietiniais produktais ir kad jie pradėtų maitinti sveikiau. Norėčiau padėkoti visiems už darybų rezultatus ir yra labai svarbu, kad parlamentas čia suvaidino svarbu vaidmenį. E, šiame teisėkuros procese ir norėčiau padėkoti komisijai, kad iki pat dėrybų pabaigos ji palaikė parlamento poziciją. Tačiau nepaisant to, taryba kvestionavo tam tikrus pasiūlymus, e, bet mums vis tiek pavyko pasiekti ambicingo rezultato ir mes galėsime dabar sažiningiau paskirstyti lėšas valstybėms narėms. Man atrodo, tai yra tikrai. E, svarbu, ypač jeigu mes kalbame apie e, naujųjų kartų maitinimosi e, tradicijas. Dėkoju toliau ponas Nikolson. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui už e, tai, kad jisai puikiai padirbėjo. Ir atrodo, kad jis yra puikus pranešėjas ir aš jau kaip ir anksčiau minėjau, e, sveikinu šį pasiūlymą. E, man atrodo, kad jisai siunčia labai svarbę žinę e, visam maisto sektoriui. Ir manau, kad parlamentas labai daug prisidėjo prie šio sprendimo. Nes Ir tai, ir taip pat įrodo, kad kai mes dirbame kartu, mes galime pasiekti žymiai daugiau, negu iš pradžių galvojame. Ir Aš žinau, kad mano frakcijos atsar frakcijos dauguma balsuos už šį pasiūlymą ir aš e, džiaugiuosi, kad e, buvo padidintas biudžetas skirtas šiom programom ir kad komisijos rado e, papildomų lėšų. Ir Ir aš e, tik tai norėčiau apgailestauti, kad e, e, komisija, primdama tokius sprendimus, priima ir kitus sprendimus, kurie žlugdo ūkininkus auginančius keulės. O šiaip norėčiau padėkoti pranešėjui, kuris tikrai puikiai padirbėjo. Dėkoju, ponė Nikolson. Kolega norėtų užduoti Jums klausimą. Ar e, atsakysite tai į pono Frunculikos klausimą pagal Melinosios kortelės principą? E, Dėkoju, ponė parlamentarė. Atrodo. Pon, žodis ponui Frunculikai. Uh, colleague, uh, like some... Gerbiamas kolega, aš norėčiau paklausti jūsų vieno dalyko. Aišku, tai yra labai svarbi švietimo programa e, vaikams ir aš e, su tuo sutinku. Tačiau šitas, šito pranešimo pavadinimas yra. E, keistas dėl to, kad mes kažkodėl pabrėžiame bananus. Ar jums netrodo, kad mums reiktų pabrėžti, pavyzdžiui, kažkokius Europoje auginamus vaisius, pavyzdžiui, e, e, obolius, nes galėtų galbūt skambėti pavadinimas vaisių ir daržovių, obolių ir pieno tiekimas, o ne bananų ir pieno tiekimas, nes mes kažkaip dabar reklamuojame ne europinę produkciją pavadinimu. Pone Nikolson, pone pirmininkė. Aš e, galiu padėkoti kolegai už tokį e, puikų klausimą. Aš nežinau, kodėl nebuvo išvardinti visi vaisiai, visi įmanomi vaisiai, e, kreušės, pavyzdžiui, nežinau, braškės, viskas, kas, visi vaisiai yra naudingi vaikams. Ir, e, kaip žinote, Šiaurės Airijoje mes, e, Šiaurės Airija yra garsi kaip obolių šalis, todėl aš tikrai man labai patiktų, jeigu būtų e, tas naujas pavadinimas jūsų pasiūlytas. Dėkoju, dabar ponė Müller, dvi minutės. Pone pirmininkė, pone komisarė, gerbiami kolegos, norėčiau, taip pat norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti Markui Tarabelai už. E, už puikų darbą ir už tai, kaip jisai dėrėjosi trilogo dėrybose. Jis tikrai e, išplėtė parlamento galės. Taip pat norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą tarp šešėlinių pranešėjų. Mums pavyko e, E, pasiekti gero rezultato, kalbant apie vaisių ir daržovių ir pieno tiekimą švietimo įstaigoms. Ir aš tikiuosi, kad ir e, balsavimo rezultatas bus teigiamas. Mes užsibrėžėme sumažinti biurokratiją, mums e, tikiuosi, kad pavyks. Mes siekiame padidinti lėšas šioms programoms ir pradžioje nebuvo aišku, ar mums pavyks. E, atrodo, kad dabar pavyks ir mes šiomis programomis. E, t, padedame 30, 30 milijonų vaikų Europos Sąjungoje e, kurie gauna e, pieno produktus ir vaisius bei daržovės. E, taip pat yra labai svarbu, kad į sąrašą įtraukiame e, atitinkamus vaisius ir daržovės ir taip pat, kad buvo įtrauktos papildomos švietimo programos ir ateityje e, atitinkami e, mytybos specialistai mokyklose galės e, Um, aiškinti mokiniams, kas yra sveika mytyba, nes dabar mūsų švietimo sistemoje yra tam tikra spraga. Mūsų vaikai e, turi tokių esminių gyvenimo spragų, jie nebe, nebe, nebesupranta, kas yra pagrindiniai maisto produktai ir kokį puikų maistą galima paruošti iš tų pagrindinių esminių maisto produktų. Ir tai yra. E, svarbus aspektas, e, kuriuo mes papildėme e, šias programas, tai būtent tos e, švietimo priemonės. Ir aš tikiuosi, kad šitos programos, kurių tikslas yra mūsų vaikų gerovė, jos tikrai pasitarnaus vaikų geroviai ir aš pritariu šiam pranešimui su didžiuliu džiaugsmu. Pone Miller, pone Grapinė norėtų užduoti Jums klausimą pagal mėlynosios kortelės principą. I don't know doamnă președintă. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, aš taip pat e, pritariu tam, kad pagrindinis prioritetas turėtų būti vaikų um, sveikata ir norėčiau pasveikinti poną Tarabelą, bet norėčiau užduoti klausimą. Tai yra susijęs su lėšų padidinimu. E, kodėl mes dabar kalbame apie, deš, apie vaikus iki 10 metų, kodėl kalbame apie vaikus nuo 6 iki 10 metų, man atrodo, kad reikėjo nuo, kalbėti apie vaikus nuo 6 iki 13 metų. Gerbiama kolegė, dėkoju už šį klausimą iš esmės e, mes visi būtume už tai, kad vaikai kiek įmanoma ilgiau e, gautų e, maisto produktus pagal šias programas. Tačiau dabar mes kalbėjome būtent apie pradinės mokyklos moksleivius. Ir aišku, visuomet tai yra lėšų, finansų klausimas. Dabar mes gavome pusantro milijardo eurų šešiems metams. Man atrodo, tai yra labai puikus skaičius, mes galime daug su juo nuveikti, o valstybės narės dar galės skirti savo papildomą finansavimą, jeigu jos norės. Dėkoju dabar ponė Sandra, Sandra Rodrygės. Vieną minutę. Obrigada, presidenta. Agradecer ao senhor Tarabella por seu trabalho. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Tarabelai už jo darbą. Mums e, tikrai e, patinka, kad ES ir toliau e, daro viską, kad vaisiai daržovės ir pieno produktai būtų tiekiami mokykloms. E, švieži produktai yra labai svarbus e, mūsų mytybai ir tai taip pat yra galimybė e, informuoti vaikus, iš kur atsiranda atitinkami maisto produktai ir taip pat suteikia galimybę iš nedidelių šeimos įmonių pirkti vietos, vietoje auginamus ar gaminamus produktus. Tai taip pat yra pagalba vietos žemės ūkiui ar e, regiono žemės ūkiui. Todėl būtų labai svarbu, kad e, būtent tame regione auginami e, produktai būtų teikiami mokykloms. Ačiū. Dėkoju. Dvi su pusė minutės, ponas Ropė. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Iš pradžių noriu padėkoti ponui Markui Trabelai, pranešėjui, už puikiai atliktą darbą rengiant šį pranešimą aš buvau šešėlinis žaliųjų pranešėjas ir turiu pažymėti jog nors pradžioje mūsų ir pranešėjo požiūriai ne itin sutapdavo visgi mums pavyko parengti tikrai gerą dokumentą. kuo šis dokumentas yra geras ir nusipelno besąlygiškos europos parlamento paramos? pradėkime nuo to jog jis ir nustato kokybiško mokinių maitinimosi įpročių formavimo tikslus ir gero programos valdymo gaires. naujuoju reglamentu pavyko išplėsti mokykloms pažintiniais sveiko maitinimosi įpročių formavimosi tikslais tiekiamų produktų sąrašą. kartais gal net ir per daug aš iki šiol negaliu suprasti kaip galima bus valgyti alyvuogių aliejų ar kokius sveiko maisto įpročius galima formuoti geriant šokoladinį pieną bet palikime tai atskirų valstybių narių žiniai. gerokai svarbiau yra tai kad mums ko gero pirmą kartą pavyko europos sąjungos teisės akte įtvirtinti jog skonio stiprikliai tokie kaip mononatrio glutamatas yra negerai. mums pavyko numatyti kad europos sąjungos lėšos nebus naudojamos finansuoti maisto produktams su šiais nesveikais priedais vadovaujantis vien sveiku protu sunku patikėti bet nepanašu kad iki šiol toks draudimas būtų egzistavęs. mums taip pat pavyko pagerinti visą paramos programos valdymą. naujajame dokumente patikslintas lėšų paskirstymo valstybėms narėms kriterijus valstybės narės galės lanksčiau naudoti paramos lėšas. taip pat sėkmingai įtraukėme nuostatas dėl trumpųjų tiekimo grandinių skatinimo. be to kas labai svarbu gero valdymo aspektu numatomas didesnis vietos ir regionų valdžių įtraukimas į programos formavimo įgyvendinimo procesą o tai yra labai svarbu nes būtent vietos valdžia paprastai geriau nei centrinė išmano konkrečius vietos gyventojų poreikius. Ačiū. Toliau ponas Sulo minutė. Dėkuoju ponė pirmininkė, dėkuoju ponai Tarabelai, pranešėjai už puikų darbą. Labai glaustas pranešimas ir tikrai jis intensyviai dirbo trilogo metu. Tos dėrybos mums leido pasiekti mūsų nuomonę labai gero rezultato. Buvo padidintas biudžetas, kurios, kuris bus skirtas pieno programai mokykloms. Ir be to šitos programos tikslas yra labai svarbus. Pagrindinis tikslas yra ugdyti jaunuolius, mokyti juos vartoti šviešius produktus ir vengti cukraus ar papildomos druskos vartojimo. Labai daug suaugusiųjų ES turi viršsvorio Ir jeigu mes norime spręsti šitą problemą, turime pradėti nuo vaikų. Turime juos mokyti, kaip reikėtų sveikai maitintis, kaip reikėtų maitintis taip pat ir tvariai. Ir mes valstybėse narėse turėtume padaryti kiek galima daugiau tam, kad užtikrintume, kad šita programa būtų gyvendinama kuo tiksliau. Pone Zulo, ponas Ulai, noriu Jums užduoti klausimą, ar atsakysite jį. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai atidžiai klausėmės pono Tarabelos ir kitų narių, kurie sakė, kad šitas tikslas yra labai svarbus, jis labai naudingas mūsų vaikų sveikatai, taip pat mūsų pramoniai, mūsų žemės ūkio sektoriui ES Girdėjome visą tai. Mano klausimas, ponė, jums toks. Ar sutiktumėte su manimi, kad mūsų pareiga, mūsų prievolė yra užtikrinti, kad tokia programa būtų pristatyta kaip ES jungtinė programa? Būtent, kad ji yra naudinga visai ES, nes man labai keista atrodo, kad yra tam tikros politinės jėgos, kurios nuolat pabrėžia neigiamą ES, kalba apie tai, kas yra gero, pavyzdžiui, kaip kad ši programa. Pone Zula, pusę minutės jums. Nesu tikras, ar gerai supratau klausimą. Tai galiu pasakyti, kad labai svarbu skatinti švietimą ir mokyti vaikus, kurie yra rytojaus suaugusieji. Ir bent kol kas trūksta žinių, ko galėtume pasiekti tokiamis programomis ir tikėkime, kad ši programa padės mums. Toliau ponas Ferran, vieną minutę. Gerbiami kolegos, labai džiaugiuosi matydamas, kad Europos parlamento darbas yra dažnai geresnės kokybės, negu kad mums bando įteikti Europos komisija. O kalbant apie šitą pranešimą, tai paramos sistema skirta pieno, vaisių ir daržovių tiekimui į mokyklas, tai yra labai geras dalykas. Bet norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad yra nemažai sunkumų įgyvendinant šitą programą. Šis tekstas leidžia valstybėms narėms įgyvendinti programą pagal savo pageidavimus, pagal savo prioritetus, teikti pirmenybę vietos produktams. Mes siūlytume paremti šitą pranešimą ir užtikrinti, kad būtų kuo plačiau naudojama vietos produk produkcija ir po to jau europinė produkcija. Ačiū toliau pusantros minutės, ponė Herans Garcia. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, gerbiami kolegos. Manau, kad šitas pranešimas, apie kurį šiandieną kalbame, dėl vaisių, daržovių ir pieno tiekimo mokykloms, yra labai geras, tai yra naudinga ir valstybėms narėms, ir mokykloms Europos Sąjungai, žemdirbiams ir jauniesiams europiečiams. Per šią puikią programą jie įgys naujų žinių apie maistą, apie savo gerovę apskritai. Ir manau, kad labai puiku, kad šioje programoje tiek daug dėmesio yra skiriama vaikams. Taip pat labai puiku, kad 20 papildomų milijonų eurų yra numatyta pienui tiekti. Gerai, kad mes plečiame programą. Ir tas 20 procentų perkelimas tarp pieno, vaisių ir daržovių dalies leis valstybėms narėms priderinti uh, biudžetą joms skiriamą prie jų žemės ūkio realybės. Tai yra visi labai naudingi punktai susitarime. Lygiai taip pat puiku, kad yra paminėti ir perdirbti vaisiai. Nepamirškime, kad turime pasistengti, kad tie produktai būtų patrauklus jaunuolėms, ar tai būtų šviežus produktai, ar, kalbant apie pieną, tarkim, jogurtas, pie, e, sūris, ar panašiai, ar alyvogės, alyvogių aliejus, ar medus. Ir visą tai turėtų būti paminėti šiame susitarime. Dar aišku, ne viskas dabar yra paminėta sąrašuose, bet čia ateičiai dar lieka darbo. Dėkui. Ačiū. Jeigu neklystų, pagal mėlyną kortelę jums klausimas. Helija. Ponas Jar, dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau paklausti dėl biurokratijos mažnymo. Pone, kolega Herens, ar, mum, ar jums netrodo, kad mums reiktų pareikalauti iš komisijos patirties kažkokios ataskaitos, kad pamatytume, kaip valstybės narės nebiurokratiškai gyvendina. Mes priemame e, tinkamus sprendimus, bet įdomu, kaip valstybės narės juos įgyvendina. Querido colega, señor Yar, yo creo que... Pone Jarai, gerbiamas kolega. Mano galva svarbiausia yra tai, kad valstybės narės toliau gyvendintų programą. Ji yra dabar savanoriška, o ji turėtų būti privaloma. Reikėtų jas skatinti, suprasti, kad ir jaunuoliai yra žmonės, kad vaikai turi ugdytis tinkamą maisto kultūrą. Ir man atrodo, kad gali būti kažkoks aukso viduriukas tarp viešųjų finansų valdymo ir suvienodinimo ar suderinimo Dėkui toliau, ponė Noichel. Vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti prieš mane kalbėjusiems kolegoms. Mums pavyko pasiekti trijų svarbų, svarbių aspektų. Programos, kurios jau e, sėkmingai vykdomos keletą metų, buvo sujungtos, buvo padidintos e, lėšos joms ir taip pat buvo te, pagerintas teisinis pagrindas. E, E, aš e, taip pat norėčiau, kad mes šiandien aiškiau pabrėžtume šių programų tikslą, nes tas tikslas yra labai aiškus, kad, e, kad vaikai mokytųsi ir E, per sensoriką. E, dažnai vaikai mokosi mokyklose galva, rankomis, bet jie turėtų mokytis ir per skonį, e, per uoslę, nes tai yra labai svarbu, kad būtų skatinamas skonis. O dabar, kuomet vyrauja greitasis maistas, iš tiesų yra labai svarbu E, kad vaikai e, e, lavintų skonį, nes jie dažnai skiria tai, kas yra labai saldu ar labai suru, bet nežino tų tarpinių skonių. Tie vaikai, kurie gauna vaisius ir daržovės mokyklose, jie yra mūsų ateities vartotojai, mūsų ateities e, pirkėjai, reiškia, jie jau nuo vaikystės mokės e, skirti kokybiškus produktus, tai yra labai svarbu. Ačiū, dabar vieną minutę ponui Pužmiuk. Ačiū, ponė pirmininkė gerbiamas komisijos nary. Noriu pasisakyti šioje diskusijoje dėl pieno, vaisių ir daržovių tiekimo mokykloms, nes aš pritariu tam, kad ši programa gali padėti keisti mūsų moksleivių valgymo įpročius. Jau pirmoji programa buvo e, įgyvendinama gerokai anksčiau, antroji programa buvo daug trumpesnė, bet joje spės dalyvauti labai daug moksleivių. Be abejo, mums reikia bendros finansavimo sistemos ir ši programa tikrai nusipelno parlamento palaikymo. Tai reiškia, kad šitos programos taikymo taisyklės turėtų būti supaprastintos, nes tokiu būdu daugiau naudos gavėjų galėtų ją pasinaudoti ir daugiau jaunuolių gautų pieno produktų, vaisių ir daržovių. O tai reiškia, kad ir ES žemdirbystės produkcija būtų parduodama plačiau. Dėkoju Europos komisijai už tuos papildomus 20 milijonų eurų pieno produktams mokyklose. Taigi dabar iš viso numatyta didelė sumos visoms programos dalims. Dėkui toliau, panas Agniu. Dėkuoju pirmininkė aš čia išvelgiu šiokią tokią misiją. Juk sveikata turėtų būti valstybių narių kompetencija, o dabar šita programa yra propaguojama sveikatos tikslais. Gal aš čia šiek tiek ciniškai nusiteikęs, bet man atrodo, kad ES veržysi kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Taip pat matau, kad vals, tos mokyklos, kurios pasinaudos šitą programą, turės išreikšti dėkingumą, nusifotografuoti, pavyzdžiui, su vėliavėlė, sakant, kad e, yra labai dėkingos. Na, man atrodo, kad reikėtų tą padėką reikšti ūkininkams labiau. Gal e, mokyklos turėtų važiuoti į laukus ir ten padėkoti žemdirbėms, man atrodo, tai labai gerai atsilieptų ir mūsų referendumo metu. Na, gal aš ciniškas ir labai tikiuosi, kad pienas mokyklose bus angliškas pienas, o ne airiškas pienas. Ir taip pat dėl produktų paminėjimo aš irgi galvoju, kodėl tie bananai minimi. Dėkui, panas Jakovičius, noriu Jums užduoti klausimą pagal mėlynąją kortelę. Ar sutinkate? Taip, prašau. Ačiū už tai, kad sutikote atsakyti mano klausimą. Sakėte, kad sveikata yra valstybių narių kompetencijos rytis, nacionalinės kompetencijos rytis. Bet aš noriu paklausti, kaip jūs galite taip sakyti, kai žinote, kokios epidemijos siaučia pasaulyje, yra pasaulio sveikatos organizacija. Taigi, negalima kaltinti Europos Sąjungos. Mes žinome, kokia yra svarbi sveikata, ypatingai, kai siaučia pandemijos ir epidemijos visame pasaulyje. Ar sutinkate su manimi? Ar sutinkate, kad aš teisus? Na, Bet aš noriu pasakyti, kad sveikata nėra ES kompetencija. Labai kategoriškai galiu tą pasakyti. Tai yra viena iš kelių ES valstybių narių kompetencijų. Taip yra ir taip turi būti. Toliau, ponė Peter. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos narėje. Ačiū e, pranešėjai, sveikinu puikiai pabaigus dėrybą su taryba ir e, komisija dėl šito akto, kuris toks svarbus e, Europos Sąjungai, Europos vaikams, ypač Kroatijos vaikams ir sutartas galutinis tekstas galų gale kliūtis Kroatijai pasinaudoti subsidijomis iš Europos Sąjungos skirtomis pienui skirtam mokyklams. Uh, teikiau pastabas, džiaugiuosi, kad jas atsižvelgta ir iš tiesų tai leis žemės ūkio gamintams patekti į naujas rinkas, nes jų kokybiški produktai bus tiekiami mokykloms, bedradarbiavimas leis mokykloms įtraukti uh, E, daugiau produktų iš šias priemonės e, ir tai bus ypatingi produktai, kurie galbūt yra regioniniai, nacionaliniai, kaip, pavyzdžiui, alyvogės, medus ir taip toliau. Ir programa yra ne tik tai švietėjiška. E, vaikai, jaunimas mokomis veikai maitintis labai svarbi socialinė dimensija, nes iš tiesų gali atsitikti taip, kad kai kuriem vaikam tai bus vienintelė galimybė pavalgyti. Melinojų kortelį iš pono Cainer priimtumėte, sutiktumėte atsakyti. Ačiū pirmininkė, ačiū už galimybę tarti žodį. Turiu klausimą pranešėjai, taip pat kitiem kolegom na, kurie dirbo šio klausimu, nes e, kas mums svarbu, aišku, kalbame apie vietos produktus, bet pažvelkime į programos apimti plačiai, kalbant, kalbame apie 4 eurus vaikui, um, kurie bus skiriami kasmet, tai 4 eurai iš ES biudžeto. Nemanyčiau, kad tai labai didelė suma ir iš tiesų šitos na, diskusijos, šitos diskusijos vertė yra e, tokia santykinė. Nesvarbu, kiek lėšų yra, jei tai e, vaikams, rūpybai, tai sveikina, aš e, sutinku, kad e, visai ES subsidijos turėtų būti didesnės, kalbant apie tokį teikimą ir nepakankamai dalyvauja valstybė narių. Pateiksiu tik Kroatijos pavyzdį. 70 tūkstančių vaikų, Kroatijos vaikų alksta. Jie negali maitintis mokykloje, kadangi jų tėvai nepasiturintis yra ir tai bus pagalba, nes du kart per savaitę jie galės pavalgyti mokykloje. Ačiū. Pusantros minutės, ponė Kadenbach. Pone pirmininkė, gerbiamas ponė komisarė, aš taip pat norėčiau padėkoti kolegai Terabelą, nes tikrai šių darybų rezultatas yra puikus Ir aišku, pasigirsta kritika, kad 250 milijonų eurų nėra daug, bet yra labai svarbu, kad mums pavyko bent kažkiek e, laimėti. E, tai yra žingsnis į priekį ir tas biudžetas buvo padidintas e, siekiant vaikų gerovės ir tie pusantro milijardo eurų atitinkamiems metams tai yra tai, kas padės mūsų vaikams išmokti E, teisingai, sveikai maitin, mai, maitintis, koks jie išmoks, koks yra tikrų natūralių produktų, o ne perdirbtų produktų skonis. Viso to galima pasiekti šiomis e, programomis. Ir nors aš ne, iš, ne visų šimtų pro, procentų palaikau e, šį kompromisą, nes pavyzdžiui e, šokoladinis pienas tai nebūtinai turėtų būti šios programos dalis. Ir E, tačiau vis tiek e, pasisakau už šį e, pasiūlymą ir e, ateityje negalima. E, Į vaikų maistą dėti jokių e, dirbtinių saldiklių, kaip jau minėjo kolegos. Ir e, ponas Agnių tikriausiai nelabai atidžiai skaitė Lisabono sutartį, nes e, atitinkamame straipsnį, 168 straipsnį yra parašta, kad e, sveikata, piliečių sveikata yra ir ES e, įvairių politikų užduotis. E, Ir man atrodo, kad kaip tik mes tai dabar ir darome, nes e, žmonių sveikata yra susijusi taip pat ir su žemės ūkiu, su švietimu ir kitai, kitomis sritimis. Pone e, Kadenbach, jums kolegė norėtų užduoti klausimą pagal melinosios kortelės principą, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegijai. Aš labai įdėmiai klausiau, ką jūs sakėte ir e, ar jūs sutinkate su tuo, kad ši programa yra labai svarbi, kad būtų tiekiamas sveikas maistas mokykloms ir atitinkamos švietimo programos būtų inicijuojamos. E, bet ar jūs manote, kad kaip tik ir šitos programos galės padėti e, smulkiems ūkininkams, e, kad jų produktai patektų į mokyklas, nes būtent jie yra saugiausi, sveikiausi? Man atrodo, kad ši programa ir būtent numato, kad būtų tiekiami švieži, sveiki ir vietos gamintojų produktai. Ir tai yra vienas esminių šios programos aspektų. Dėkoju toliau vieną minutę, ponė Dorma. E, er e, Ponas Dorma. E, Pone pirmininkė, iš tiesų tai yra puikiai iniciatyva dėl to, kad yra labai daug jaunų žmonių, kurie maitinasi labai nesveikai, todėl yra labai gerai, kad ES bando skatinti sveiką mytybą ir būtent per tas e, vaisių, daržovių bei pieno produktų tiekimo mokykloms programas. Ir e, šiuo metu maisto produktų gamintojai susiduria su didelėmis problemomis ES ir manau, kad būtent šitos programos e, galbūt padės taip pat ir smulkiems gamintojams. Tačiau E, tačiau vis tik tai reikia nepamiršti, kad čia dar svarbu vaidmenį vaidins valstybės narės, tačiau mes taip pat turime e, e, suteikti galimybę taip pat ir vaikams e, išmokti, kaip reikia elgtis su gyvūnais. E, e, čia reikia nepamiršti taip pat ir gyvūnų sveikatos gerovės ir gerovės aspektų. Mach, Dėkoju, toliau žodis teikiamas Peter Mach, vienai minutį. Kolegové, mně se tedy ten návrh na dotování. Kolegos, pasiūlymas subsidijuoti pieną mokykloms, tai pasiūlymas, e, kuris man ne, nepriimtinas. E, jūs čia vaizduojatės e, esą vaikų gelbėtojai, didžiuojatės, kad sukūrėte šitą superprogramą, tačiau ES nėra motina mums, kuri turėtų diktuoti, ką turi valgyti mūsų vaikai. Ir aišku, pieno teikiama nauda yra diskutuotina ir jau norite e, tiekti pieną e, vaikams, e, galbūt uh, tas skonis nebus vaikam primtinas, jo negers. Ir aš sakyčiau, kad reikėtų palikti tuos pinigus mokesčių mokėtojų kišenėse, o tie mokesčių mokėtojai yra tėvai. ES čia neturėtų kištas. Jei manote, kad to reikia jūsų valstybei, darykite tai nacionaliniu lygmeniu, bet jūs sakote, kad tai savanoriška programa. Tai uh, E, iš tiesų tos valstybės, kurios nedalyvaus, netiesiogiai subsidijuos e, tas, kurios dalyvaus. Ar sutinkate sakyti klausimą apie ilgą mėlynosios kortelės procedūrą? Pane Polčiak. Ačiū. Štai, kad sutikote atsakyti į mano mėlynosios kortelės klausimą. E, kolega, ar pastebėjote, kad ES nieko nedraudžia? Jį tiesiog remia tam tikrus produktus ir aš manau, kad e, turbūt reikėtų nepamiršti šito e, konteksto, kai kalbate. Turėtumėm suvokti, kad e, jeigu yra programa, pagal kurią 250 milijonų skiriama subsidijuoti tam tikrus produktus, ir tie tarptų produktų yra pienas, kuris bus be saldiklio, tai iš tiesų e, tai bus primesta e, vaikam kitų maisto produktų e, sąskaita ir tai bus žalinga tiem mokesčių mokėtojim, kurie norėtų kažką tai kito vaikams duoti. Na, aš kau gerai, kad nedraudžiame šokoladinio pieno, bet vis dėlto subsidijuojame pieną, kurio niekas negers. Ar sutinkate atsakyti dar vieną klausimą pagal Melinosios kortelės procedūrą? Prašom. Voorzitter, collega, uh, ik heb u goed beluisterd. Ik vind het eigenlijk heel erg jammer. Ačiū pirmininkė, įdėmiai klausiausi jūsų, ponė, ir man gėda iš tikrųjų. Uh, kad e, šitaip kalbama apie tokią puikią programą e, skirtą mokykloms ir ūkininkams. Aš manyčiau, kad jūs e, čia vienas iš nedaugelio, kurie tikrai kritikuoja šitą programą. Mano vaikai, jinai mokykla, aš norėčiau, kad visos mokyklos dalyvautų šioje programoje ir galiu jums ponę pažadėti. Iš tiesų pasakyti, kad, kaip sakoma, suvalgys be vieno obolį per dieną, niekada nesirgsi. Tai iš tiesų reikia remti tokias programas mokyklose, padaryti viską, kad būtų remiamas E, vaisių daržovių sektorius e, tarp, tarp rinkėjų. Kolega, jei jūs e, galvojate, kad oboliai ir pienas tokie naudingi vaikams, kodėl patys neperkate, kam reikia programos? 500 milijonų ES gyventojų. Ar tikrai reikia, kad čia ES kištusi? Matau, kad norim užduoti daug klausimų pagal mėlynosios kortelės procedūrą. O šiaip kiekvienam kalbėjusiam turi būti galima užduoti tik po vieną tokį klausimą. Teskime diskusijas. Ponas Nato. Ačiū pirmininkė, gerbėmieji, tai labai susvarbus susitarimas visai Europos Sąjungai. Šią programą įtvirtins sveiką mytybą, tokius sveikos įpročius ir tai iš tiesų labai gera. Be to, šita programa labai svarbi nutolusiam regionam, kaip, pavyzdžiui, Kanarų salos, o būtent iš ten aš esu pripažįstama, kad reikia skirti daugiau finansavimo nutolusiams regionams ir e, pirmas sykį pasiektas toks susitarimas, kur numatyta konkreti pagalba būtent tokiom e, teritorijom. Šiems regionams reikia daugiau pagalbos, e, kad būtų atsižvelgta jų ypatinga geografinė padėtė ir kad būtų E, skatinamas tinkamas tiekimas ir nutolusiuose regionams. Ir e, reikia e, lankstumo, kad būtų galima perkelti lėšas iš pieno programos į vaisių programą. Kalbant apie produktus, man, mane nustebino uh, tai, kad siūloma išbraukti bananus. Sakoma, kad tai ne europinis produktas, bet Kanarų salose, pavyzdžiui, auginama kaip ir Madeiroje ir kitose vietose, tai to nepamirškite. Per kitą plenarinę sesiją atsivešiu e, Kanarų salų bananų, kad e, tie kolegos, kurie, kurie nežino, kad bananai auginami ES, galėtų susipažinti su jais ir netgi paragauti. Ir svarbu, kad būtų pripažintos ypatingos aplinkybės tokių regionų ir kad joms būtų teikiama parama. Ačiū. Iš tiesų labai lauksime šitų bananų, norėsime paragauti bent jau kai kurie iš mūsų. Toliau pane Aguilera Garcia. Gracias, señor presidente. Yo quiero un... Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti tiems, kurie e, dėkojo pranešėjui už jo puikų darbą, jis iš tiesų puikiai padirbėjo kartu su šešėliniais pranešėjais. Tai tai yra darbas, kuris įrodo tarybai, koks, tai, kokia, tai, tai, kokios tai yra svarbios programos. Tai yra europinės programos ir tai yra e, labai svarbus dalykas. Yra labai svarbu, kad mes e, rimtai žiūrėtume į vaikų ir jaunimo maitinimosi problemas ir jų sveikatos problemas Europoje. Ir e, tuo pačiu mes šiomis programomis remiame ir vietos gamintojus, nes e, E, svarbiausia čia yra švieži produktai ir būtent dėl to norėčiau pasidžiaugti. Man atrodo, kad e, būtent šviežių produktų ir trūksta mūsų vaikų e, maist, vartojamuose maisto produktuose. Taip pat kyla klausimas dėl to, kai bus paskirstomos E, kaip, kaip vyks paskirstimas, e, kaip vyks lėšų paskirstimas tarp pieno programos ir vaisių ir daržovių programos. E, tačiau, ponė Tarabela, man labai patiko, kad jūs įtraukėte ir alyvų aliejų. Taip pat labai gerai, kad įtraukėte švietimo programas, šviečiamasias priemonės ir tikiuosi, kad parlamento nariai palaikys jūsų šitą pranešimą balsuodami. Dėkoju poniai Aglerai Garsijai. Dabar žodis teikiamas ponui Žanį. Dėkoju ponė pirmininkė. Aš norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti ponui Tarabelai. Jis nuveikė milžinišką darbą. Taip pat norėčiau padėkoti visiems kitiem kolegom, kurie prisidėjo prie to, kad mes galime patvirtinti puikią programą. Labai svarbu, kad Europos parlamentas nagrinėja vaikų mytybos problemas. E, mes čia kalbame apie 60 milijonų vaikų e, ir jaunų žmonių. E, ir dauguma e, e, iš tų 60 milijonų vaikų atitinkamos amžiaus grupės būtent kaip tik ir naudojasi e, šią programą. Ir jeigu Europos parlamentas nepanai, neparemtų šitos programos, tai dauguma valstybių narių tiesiog atsisakytų šitų programų ir jų nebetestų. O tai būtų e, baisus dalykas, todėl manau, kad mes turime ir toliau palaikyti šias programas yra daug valstybių narių, kurios e, netgi renka mokesčius E, pagal atitinkamus e, maisto produktus ir taip pat netgi gauna mokesčius iš tų maisto produktų, kurie yra tiekiami e, mokykloms, pavyzdžiui, Vengrijos vyriausybė tą daro ir tas PVM e, maisto produktams yra 27 procentai, tai manyčiau, kad jį reiktų sumažinti. Dėkoju. Now it's time for um, catch eh, procedure. Dėkoju, ponė Sanį. Dabar perėsime prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Miroslav Mikolašik. Miroslav Mikolašik. Dėkoju, bardzo, panie przewodniczący. E, dam... Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, e, aš manau, kad šit, šios, šios programos ES vaikams yra labai geras dalykas. 1,5 milijardo eurų šešiems metams E, palies 30 milijonų vaikų. Tai reiškia, kad jie du kart e, per savaitę gaus e, sveikų užkandžių, tai yra bus vaisiai, daržovės ar pieno produktai. Ir tai yra labai svarbu, nes ne tik JAV, bet ir Europoje vis daugiau vaikų kenčia nuo e, viršsvorio ir vėliau tas viršsvoris gali įtakoti kitų lygų atsiradimą, pavyzdžiui, širdies e, ar E, medžiagų apytaiko, apytakos e, lygų. Todėl aš džiaugiuosi, kad Europos parlamentas ir Europos komisija e, susitarė dėl šių programų ir kad dabar mūsų ateitis atrodo tokia optimistiška, nes sveika mytyba, sveiki mytybos įpročiai turi būti stiprinami vaikai šių programų dėka išvengs papildomo cukraus ir maitinsi sveikiau ir beje vietos produktais. E, e, honorable e, Mišela Džufrida, prego. Dėkuoju toliau Mišelė Džufrida. Grazie, prezidente. Prima di tutto vorrei ringraziare l'onorevole. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Tarabelai, nes jis buvo toks atkaklus dėrybininkas, jis buvo uh, taip aistringai įsitikinęs savo tiesą ir galiausiai mes turime tokį puikų dėrybų rezultatą. 250 milijonų eurų tai iš tiesų daug ir e, tai yra e, gerai e, kad šios lėšos yra skiriamos mūsų vaikų geroviai, mūsų vaikų sveikatai. E, yra labai svarbu, kad mūsų vaikai e, maitintųsi sveikiau ir gautų visas reikalingas medžiagas. Taip pat yra labai svarbu, kad buvo įtrauktos ir švietimo priemonės į šias programas, nes šiame globaliame pasaulyje, kur yra didžiulė pasiūla, yra labai svarbu e, aiškinti žmonėms, kaip apsisaugoti nuo apgavyščių, klastočių, e, nuo įvairių lygų. E, taip pat labai svarbu, kad produktai, kurie bus dalinami mokyklose, kad jie būtų vietos gamintojų produktai. Ir e, labai svarbu paremti būtent vietos rinką. Ir taip pat yra labai svarbu, kad būtų tas išlaikytas ryšys e, su ta vietove, nes tai yra. Now, uh, deputy... Dėkoju, ponė Džiufrida. Merlin puhemies hyvät kollegat pone pirmininke gerbiami kolegos šiaurės šalys jau seniai E, vykdo atitinkamas programas. Mes jau seniai e, siūlome labai sveiką maistą mokyklose ir tai, mo, e, tai yra finansuojama iš mokesčių. E, ir tai daroma tam, kad vaikai iš vargingai gyvenančių e, šeimų galėtų gauti sveiką maistą. Ir beje, tai apsimoka, nes jei vaikai E, gerai maitinasi, tai tuomet jie suaugia, mažiau serga, jie neturi viršsvorio ir e, tai yra mažesnė našta e, šalies ūkiui. Taigi manau, kad šitos programos yra tinkamas žingsnis ir manau, kad ES bei valstybės narės turėtų dar labiau skatinti sveiką mytybą mokyklose. Um, Dėkoju. Ponas Jakovčič gospodine predsjedniče dėkoju pone pirmininke. šiame pranešime yra labai daug teigiamų aspektų. Ir aš tikiu, kad trialogo rezultatas tikrai yra labai geras. Aš noriu pabrėžti šio pranešimo svarbą, e, būtent šviečiamojo aspekto svarbą, nes man atrodo yra labai svarbu aiškinti mūsų vaikams, kas yra sveika mytyba. Man atrodo, tai yra labai svarbu mūsų jaunimui. Taip pat e, aš matau, kad buvo atsižvelgta taip pat į Kroatijos situaciją ir Kroatijos vaikai taip pat gaus tai, kas jiems priklauso, ko jiems reikia. Tačiau yra e, kitas, e, yra vienas dalykas, kuris nėra toks teigiama, kuris yra pats svarbiausias. Tai yra tai, kad vietos produktai bus tiekiami mokykloms. Tai yra labai svarbu jauniems žmonėms ir moksleiviams, nes yra labai svarbu, kad e, per produktus, kurie auga tose vietovėse, e, vaikai suprastų, kur jie gyvena, kokiam regione. Viegas. Ponas Viegas. A ideia subjacente a este programa é positivo. E, pagrindinė šios programos idėja yra e, labai gera, tačiau e, yra esminis klausimas, kaip bus įgyvendinamos šitos programos. Mes nesuprantame, kodėl buvo sujungtos dvi šios programos, nors techniniai ekspertai siūlė kitaip manau, kad šitos programos gali veikti tik tai kaip vietos e, kažkokių strategijų dalis e, kuomet yra remiami vietos gamintojai ir taip pat e, e, vietos sanglauda. Bet tai neįvyks, jeigu mes ir toliau į mokyklas įleisime stambius gamintojus, e, leisime e, atitinkamoms stambioms įmonėms e, mokyklose instaliuoti savo aparatus, iš kurių vaikai galės pirkti nesveiką maistą ir gėrimus. Manau, kad svarbiausia yra apginti vaikus nuo tokios įtakos. Dėkoju toliau, ponė Dots. Thank you, uh, Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau išreikšti paramą tam, kad vaisiai, daržovės, pienas būtų teikiami mokykloms ir noriu padėkoti pranešėjui už jo darbą su šiuo svarbiu dokumentu. Mes turėtume išnaudoti kiekvieną galimybę pačioje jaunystėje siūlyti vaikams sveiką maistą. Turime išmokyti juos apie tai, koks svarbus yra sveikas maistas. Tai padėtų mums kovoti su nutukimo krize. Be abejo, kaip pranešėjas ir sako, Tai bus e, pagalba ir pieno sektoriui, kuris jau kurį laiką susiduria su labai sunkiamis sąlygomis ir mažomis kainomis. Ši programa ne tik tai padidins produktų vartojimą, bet ir informuos visuomenę apie pieno produktų, taip pat ir vaisių ir daržovių naudą. Dėkui. Ačiū, ponė. Toliau. Pone Šoidrova. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pritarti visiems kolegoms, kurie palaiko šitą programą. Džiaugiuosi, kad parama yra reiškiama taip plačiai visose politinėse frakcijose. Dvi programos dabar buvo sujungtos į vieną, o to privalumas bus tas, kad dalį lėšų bus galima perkelti, perskirstyti. Be to yra padaryta ir kitokios pažangos, būtent, kad buvo padidintas produktų sąrašas išplėstas, jį traukti ir perdirbti, apdoroti produktai. Pagrindinis tikslas iš tiesų yra mokyti vaikus nuo šešerių iki dešimties metų, kad jie valgytų sveiką maistą. Iš tiesų, dabartinis gyvenimo būdas, net ir šeimose, tikrai tėvams nesuteikia galimybių maitinti vaikus visada sveikai. Taigi tai yra labai gera motivacija. Vaikams ši programa turėtų pagerinti vaikų sveikatą, kas yra mūsų pagrindinis tikslas ir be abejo bus teikiama parama vietos produkcijai. Dėkui. Toliau Nikola Kaputo, prašau. Dėkuoju pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai, parengus puikų pranešimą dėl um, pieno vaisių ir produktų tiekimo mokykloms. Vienas iš pagrindinių tikslų yra sustabdyti šviežios produkcijos ir pieno vartojimo sumažėjimą, ypač tarp jaunuolių. Mes turėtume juos mokyti apie sveiką mytybą. Tai turėtų padėti kovoti ir su vaikų nutukimu, kuris dažnai yra nesveiko maisto vartojimo pasiekmė, kai yra valgoma daug produktų, kuriuose yra įvairiausių priedų, daug cukraus ir, ir druskos. Ir džiaugiuosi, kad yra ir papildomos priemonės numatytos šioje programoje, pagal kurias vaikai bus supažindinti su ūkininkavimo principais, jiems bus paaiškinta, iš kur atkeliauja vieni ar kiti produktai. Tai yra labai svarbu. Be to, jie galės geriau pažinti savo gyvenamą vietovę. Tai yra puikus rezultatas, kalbant apie pieno, vaisių ir daržovių vartojimo didinimą. Bet jeigu mes norime užtikrinti, kad valstybių narių gyventinamos programos būtų veiksmingos, reikėtų numatyti ir tolesnės stebėsenos programas, kurios turėtų vertinti vidutinės trukmės mytybos tendencijų pokyčius. Dėkui. Ačiū toliau. Tutus Marijas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nepakankamai sveika mytyba e, Graikijoje tapo didžiulė problema. Ir manau, kad e, dabar, kai susidurėme su tokiais skaičiais, turime imtis netgi prevencinių priemonių. E, 53 procentai moksleivių šeimų turi problemų dėl maisto produktų pirkimo ir e, dauguma iš jų netgi e, kenčia nuo bado, nuo nepakankamos mytybos. Todėl e, e, yra e, labai svarbu m, paremti šitas E, maisto produktų tiekimo mokykloms programas. E, tačiau jų nepakanka Graikijai. Vaikai tik iš dalies gauna maistą užkandžius per šitas programas. Jau Graikija artinasi prie humanitarnės krizės. Tačiau manau, kad svarbiausia yra nekenkti vaikų geroviai ir sveikatai ir manau, kad Trojka turėtų baigti e, savo atitinkamus veiksmus ir Merkel turėtų pakeisti savo politiką, atsižvelgdama taip pat ir į pabėgėlių krizę Graikijoje. Ačiū. Ponas Fontūris. Θα πρέπει να συμφωνήσω πως είναι πολύ θετικό βήμα. Δεκόju turiu pasakyti, kad tai yra labai teigiamas žingsnis tos pastangos, kurių čia imamės, kad stengiamės pasirūpinti tuo, kad vaikai valgytų daugiau šviežių vaisių ir daržovių ir, ir gertų daugiau šviežio pieno. E, tačiau e, tų, tie rezultatai nebus tokie geri, jeigu šita programa nebus e, sujungta su atitinkama švietimo e, programa ir atitinkamomis švietimo priemonėmis. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad ta taupimo politika, kurią dabar įgyvendina Europos Sąjunga, e, iš tiesų tik tai šita programa yra tai, e, kas tarnauja Graikijos vaikams, nes Graikijoje vis didėja nedarbas, kai kurie žmonės iš vis nebeturi jokių pajamų ir žmonės nebegali savo vaikams apskritai nieko duoti. Yra labai nedaug lėšų ir dabar e, tos lėšos yra skiriamos pabėgėlių reikmėms. Dėkuoju, ponas Bogovič. Krene čestitke kolego Tarabeli in tudi ostalim poročevalcem nesen. Norėčiau pasveikinti poną Tarabelą, norėčiau padėkoti jam ir, jam ir šešėliniams pranešėjams. Taip pat norėčiau padėkoti ir komisarui, nes e, šit dėrybos dėl šitų e, vaisių ir daržovių bei pieno tiekimo mokykloms programų e, buvo paveiktos taip sėkmingai. Yra labai svarbu, kad mes gerintume vaikų mytybos įpročius, tai yra labai svarbus sveikatos aspektas. Tačiau kitas svarbus aspektas yra taip, kad e, tie vaisiai ir daržovės, kurie patenka į vaikų valgiaraštį mokykloje, jie vėliau e, pateks ir šeimų valgiaraštį. 250 milijan, milijan, milijan, milijonų yra didelė suma. Slovenijoje jau keletą metų yra e, remiamos vietos e, įmonės, vietos bendrovės ir į mokyklas tiekiamos e, būtent vietos gamintojų, vietos gamintojų produktai. Todėl e, aš esu įsitikinęs, kad, jei, kad jeigu valstybės narės tinkamai gyvendint šias programas, tai jos duos daug naudos. Toliau Rikardo Sarao Santos. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat jungiuosi prie tų, kurie dėkoja pranešėjai ir šešėliams pranešėjams. Sveiki sveiki mytybos įpročiai reiškia gerą sveikatą. Ar tai jų skatinimas jaunimui turėtų būti vienas iš pagrindinių mūsų politikos tikslų. Ir dėl to vaisių, daržovių ir pieno tiekimas mokykloms yra gera viešoji investicija. Be to bus padidintas vietos žemės ūkio produkcijos vartojimas per trumpas tiekimo grandinės ir be to bus padėta to, tiems regionams, kurie negali gauti papildomų pagalbos priemonių dėl to, kad ten, pavyzdžiui, yra labai sunkios rinkos sąlygos arba jie yra labai atokiai, atokiai išsidėstę. Be to, e, čia kaip pavyzdį galiu pateikti pieno sektorių Azorų šalise, beje, mes ten irgi auginame bananus ir dabar šis regionas irgi galės e, realizuoti savo produktus ir pieno tiekėjai gaus e, gerą atlyginimą už savo darbą. Dėkui. E, deputy, Madame Deputy Rūža Tomašič. Toliau Rūža Tomašič. Dėkoju pirmininkė. Sveika mytyba iki mokyklinėme lygyje ir mokyklose yra labai svarbi sveikatos politikos dalis. Aš labai džiaugiuosi, kad mes dabar supratome, kokia svarbi sveika mytyba, ypač vaikam, nes jie labai greitai auga. Taip pat labai e, liūdžiu, kad, e, nepaka, kad e, mes čia kalbame ir apie tai, e, kaip sunku yra e, realizuoti žemės ūkio produkciją. Be abejo, mes turime teikti vietos produkciją mokykloms, bet mes turėtume visų pirma paraginti valstybės narės supaprasinti mokesčių sistemą ir sumažinti apmokestinimą. Tada įmonėms nereikėtų tokių uh, iniciatyvų. Aš manau, kad Europos parlamente vaikų gerbuvis yra vienas pirmųjų prioritetų, bet tikrai vaikai negyvens gerai, jeigu jų tėvai neturės darbo ir negaus atlyginimo, kad galėtų tos vaikus aprūpinti. Man atrodo, kad vaikų gerbuvis turi būti vertinamas platesnėme kontekste, nes dabar, dabartinė ekonomika, kur mes būtumėm konkurencingi, tai ir reikštų gerą gyvenimą mūsų ateities kartoms. Ačiū. Toliau komisijos narys Filas Hoganas, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti visiems, kas palaiko šitą programą. Programą reikėjo keisti, atsižvelgiant į Europos komisijos atliktą vertinimą ir taip pat atsižvelgiant į audito rūmų e, vertinimą, nes buvo tam tikri netitikimai, sunkumai, atskirai gyvendinant pieno ir vaisių ir daržovių programą. Dabar jos bus sujungtos į vieną, mes manome, kad ta naujoji programa bus veiksmingesnė ir bus galima greičiau pateikti mokykloms numatytus produktus. Šitai programai dabar labai ypatingas laikas, kai patiriami sunkumai pieno sektoriuje ir taip pat e, vaisių ir daržovių srityje, būtent todėl ir buvo paprašyta padidinti biudžetą. Taip, tai yra savanoriška programa, galiu pasakyti porai kolegų, kurie apie tai kalbėjo. Taip, ši programa yra savanoriškų pagrindų taikoma. Čia Junknė karalystė kažką turi pasakyti dėl pieno programos, jeigu teisingai supratau. Uh, Toliau buvo paminėta e, šviežias pienas ir e, apdoroti produktai. Na, jie visi turi būti naudojami mokant e, vaikus ir jaunimą sveikos mytybos. Ir kalbant apie vaisius ir daržovės, be abejo labai svarbu numatyti platų jų spektrą ir aš Noriu pasakyti, kad bananų įtraukimas į šitą programą yra labai svarbus tokioms vietovėms kaip Kanarų salos, bet taip pat ir labiausiai nutolusiems regionams. Tokiu būdu mes paskatinsime ES auginamų produktų vartojimą. Pone Grapinė, galiu pasakyti, kad šita programa yra skirta vaikams nuo 6 iki 10 metų amžiaus. Ir todėl mes tikrai pasieksime tą tikslą, kurį jūs patirminėjote. minėjote. Ir tikrai svarbu tokią programą įgyvendinti tokiems mažiems vaikams ir mes labai tikimės, kad suformuosime tiems vaikams pačioje vaikystėje gera, gerus mytybos įpročius, kurie mm, po to nesikeis ir tokiu būdu pagerės jiems augant ir visuomenės bendroji sveikata. Dėl programos suderinimo noriu pasakyti kolegai, kad ši programa bus peržiūrėta 23 metais Pone Agniu, žinau, kad jūs pavartojate žodį ciniškas, bet Junktinės karalystės ūkininkams tikrai nėra ko nerimauti dėl tų padėkos vėliavėlių, nes jie gauna ir taip virš dviejų milijardų eurų kiekvienais metais iš ES mokesčių mokėtojų ir tai tęsis ir ateityje. Tai galite paskaičiuoti, kiek jie gauna iš Junktinės karalystės išdo, lyginant su tuo. Tai noriu padėkoti pranešėjui ir šešėliams pranešėjams už, už parodytą lankstumą ir tikiuosi, kad visos tos pastangos padės e, geriau gyvendinti šitą programą. Ir noriu pasakyti, kad alyvogių aliejus yra įtrauktas į šitą programą, čia kolegė kalbėjo apie šitą produktą ir taip pat prancūzų delegacija buvo paminėt, paminėjo medų. E, tai šitoje produktai yra įtraukti sąrašą ir tai rodo, kad mes atsižvelgėme į visų e, komentarus ir komentarus trilogų metu atsižvelgėme į labai daug įvairiausių išrikštų idėjų. Tai dar kartelį, pirmininkė, noriu pasveikinti porą, poną Tarabelą ir padėkoti jam bei visiems šešėliams pranešėjams už bendradarbiavimą ir linkiu šitai programai sėkmingo įgyvendinimo. Ir tikiuosi, kad ji bus e, sėkminga ir ji bus peržiūrėta dar kartą primenu 23 metais. Dėkoju komisijos nary. Toliau ponas pranešėjas, ponas Tarabela. Dėkuoju pirmininkė. Visų pirma, norėčiau Jums priminti, kad čia Europos parlamente mes laikomės taisyklių ir vadovaujamės tinkamų teisinių pagrindų. Ta darėme ir šiuo atveju. Noriu padėkoti ir šešėliniams pranešėjams. O kalbant apie turinį, tai norėčiau atsakyti penkiems kolegoms. Visų pirma, nuo 6 iki 10 metų toks amžiaus tarpas. Šitas kriterijus leis mums užtikrinti, kad būtų deramai įvertintas kiekvienos valstybės narės poreikis įgyvendinti tą programą ir pagal tai bus paskirta e, lėšos valstybei nariai, nes e, kai e, ankstesniuose vaikystės etapuose nuo gimimo gali vaikai būti leidžiami į lopšelius, gali nebūti leidžiami ir panašiai. Toliau dėl šokoladinio pieno, jūs žinote, kad e, ką nors šiek tiek saldaus juk galima vartoti. Mes be abejo kalbame apie tai, kad tas pienas turės būti su tikru natūraliu šokoladu. Be, pieną geriant vaikai gauna kalcio, tai labai gerai yra jų kaulams dar buvo, norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas nori išklausyti piliečius. Ir man atrodo, kad tai yra kaip tik puikus pavyzdys, Europos komisija labai gerai padirbėjo tą ir padarė. Taip pat ir, kur buvo kalbama apie e, ekologiško maisto reglamentą, ten irgi buvo, tai irgi buvo geras pavyzdys. Toliau, kad sveikata nėra ES kompetencijos rytis. Na, ES turi teisę spręsti vaikų nutikimo, nutukimo problemą nes 24 iš 28 ES valstybių narių nepakankamai yra suvartojama vaisių daržovių ir pieno kiekvienais metais. Taigi yra numatytas šitas biudžetas 250 milijonų eurų ir šitos lėšos bus paskirstytos valstybėms narės, jos galės pridėti ir nacionalinių lėšių, lėšų, nes bendra finansavimas e, yra tokia galimybė palikta. Ir pabaigai noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams ir savo asistentai Aleksandrai, kuri padėjo. Noriu padėkoti savo frakcijai ir poniai Elen Muzie iš Europos parlamento Žemės ūkio reikalų komiteto. Jūs labai padėjote ir ypač darybų metu. Dėkui. Ačiū ponui Tarabelai.